So, ich darf unsere heutige Sitzung eröffnen. Kągi, pradėkime šios dienos posėdį. Pradėjome dešimt minučių vėliau, kadangi tarp koordinatorių posėdžio ir mūsų viešai transliuojamo posėdžio dalies reikėjo pirmą sutvarkyti transliacijos formalumus. Gana trumpa darbo tvarkė mūsų beje. Ar būtų kokiu nors dar kitų pageidavimų dėl jos? Prašom. Ne. Tada pradėsime nuo pirmininko pranešimų. Pasakysiu, ką nutarėme per koordinatorių posėdį, kadangi vakar iš esmės sėkmingai buvo baigtos dėrybos dėl aktualių pasiūlymų ir toliau numatome trečiadienį, kaip kitą datą, ant, iki antradienio, jeigu problemų nekils. Taip ir darysime, nebent jeigu problemų būtų, tada gal balsavimą atidėsime galutinis terminas yra gruodžio 8 diena, iki kurios turime pabaigti darbą, o su frakcijų rekomendacijomis e, ir pozicijomis e, dokumentas į plenarinę sesiją keliautų gruodžio mėnesį. Sekretariatas teigia, kad balsavimo sąrašą persius visiems dar šią savaitę, taigi turint galvoje daugybę pakeitimų pateiktų ir pageidavimų, bus galima dar iki trečiadienio popietės jos apsvarstyti frakcijose. Tai viena. Antra, ką nutarėme, tai kad trečiąją lapkričio savaitę numatysime papildomą klausimą ir dar paskutinį koordinatorių sustikimą. Papildomas klausimas organizuojamas tam, kad būtų galima aptarti kai kurios rūpimus atvejus frakcijoms, tai dėl Azerbaidžiano, dėl Slovenijos, e, kur buvo dėl pinigų plovimo nutarta pradėti tyrimus. Dar yra ir kitų atvejų. Vakar paaiškėjo, kad prieš buvusius vyriausybės atstovus Portugalijoje pradėtas tyrimas, būtent irgi siejant tai su uh, Panamos klausimais. Uh, žurnalistų tinklas tikriausiai mm, turi daug žinių ir mums gal vis pateiks naujos informacijos apie bejotinus atvejus, bet ne visada mes turime prieigą prie jos. Po galutinio patvirtinimo mūsų projekto teksto dar frakcijose bus diskutuojama ir iki tos trečiosios lapkričio savaitės bus galima apsitarti dėl tolesnių priemonių. Dabar Libe ir Ekon komitetai įsijungs taip pat, o kiti darybų aspektai yra frakcijų rankose su tarptautiniais klausimais susiję. O dėl tyrimo komitetų kitų įgaliojimų čia matysime, ką visas parlamentas nuspręsto klausimo. Ir taigi frakcijos pasirenks tiems susitikimams. O paskutinis dalykas, kurį norėjau pranešti, tai kad vicepirmininkas Fabio Demasi paskutinį kartą sėdi kaip vicepirmininkas čia pas mus. Noriu nuoširdžiai jam padėkoti už darbą. Ne visada mūsų nuomonė sutapo, tačiau jis visada konstruktyviai bendradarbiavo su mumis. Noriu pasveikinti jį e, tapus Bundestago nariu ir pereinant į kitą veiklos sritį. Dabar mūsų darbo atvarkė. Pirmiausiai pateiktų siūlymų dėl pakeitimų svarstymas abiejų pranešimo atveju ir suteiksiu žodį pirmiausia pranešėjui. Ačiū, ponia pirmininkė. Peteris negalėjo čia dalyvauti, taigi jo vardu aš pirmiausiai noriu visiems e, padėkoti už tą pakeitimų gausą, keletas šimtų. Pakeitimų pateikta, kaip patobulinti mūsų rengiamą pranešimą. Mes labai atidžiai visus pasiūlymus išanalizavome ir tikrai pastebėjome, kad tokiu būdu mūsų kaip pranešėjų darbas bus kokybiškesnis. Dabar dėl šešėlinių pranešėjų, nematau ar visi yra salėje, bet tikrai uh, <clears throat> esu dėkingas ir jiems. Mes e, susitarėme dėl kompromisinių kai kurių variantų. Paskutinis susitikimas su šešėliniais pranešimais vyko vakar ir truko 3 ar 4 valandas. Taigi mes gerokai padirbėjome ir šiandien jau galime e, pasakyti, kad susitarėme dėl kompromisinių pakeitimų. Todėl tikrai galime tik pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu. Ne dėstysiu čia visų smulkmenų, tačiau man ir kitiems akivaizdu, kad mūsų darbas labai svarbus yra kovojant su uh, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu, o tos problemos aktualios visada. Ir nepaisant mūsų komiteto nuveikto didžiulio darbo, Aš bent manau, kad ir ateityje reikia tęsti šitą darbą, kad parlamentas galėtų daryti spaudimą, kuris užtikrintų, jo kova su mokesčių vengimu ir slėpimu nedingtų iš prioritetinių uždavinių sąrašo. Taigi, E, komisija taip pat reaguoja į tai, ką mes darome, o mums reikia tiesiog tęsti pradėtą kovą. E, ir ko gero tiek detalių, bet esu pasirengęs išklausyti komitetų kolegų, komiteto kolegų nuomonę ir labai tikiuosi, kad e, ne tik šiame, bet ir kitoje, galbūt naujoje struktūroje ateityje mes tęsime pradėtą bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū, bendra pranešėjo šiandien nėra jis regis vidaus politikos klausimus sprendžia Čekijoje, to nepakeisime. Ir pats turiu dar klausimą, prieš teikdamas žodį kitiems. Dirbdami ties kompromisais, aptarėme visas rekomendacijas regis. Kiekvienai jų jau yra suformuoluotas kompromisas, taigi kai balsuosime, dėl kompromisų ir jei jiems pritarsime, iš esmės turėsim gan gana priimtiną balsavimo sąrašą, nes yra ir 667 pakeitimai, dar daugybė kitų pageidavimų. Tai juos... Taip, ponė pirmininkė, praktiškai kompromisiniai variantai parengti praktiškai beveik dėl visų pastraipų, dėl visų dalių, bet mums pavyko išlaikyti dalį pradinio teksto po to, kai viską labai išsamei išanalizavome kartu su šešėliniais pranešėjais. Taigi mes sugebėjome atsižvelgti į visus pateiktus pakeitimus. Ir dar noriu vieną dalyką akcentuoti. Labai svarbu, kad kai tyrimų komitete mes renksime pranešimą, tai bus atskiras pranešimas. O mes, mums svarbiausia užsitikrinti, kad dauguma mūsų paremtų. Ir mums labai svarbu š šiam komitetui labai svarbu, kad e, visi tie e, nustatyti faktai būtų tinkamai pateikti sąsajoje su rekomendacijomis. Ir nenoriu čia e, gilintis labai, bet pasakysiu, kad man atrodo, jog mums pavyko susitarti dėl pagrindinių klausimų kompromisinių sprendimo kompromisinių variantų. Ačiū. Dabar kviečiu pasisakyti šešėlinius pranešėjus, pirmiausia, panas Niedermayeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ne tik pranešėjams ir bendra pranešėjams, bet taip pat ir sekretoriatui bei politinių frakcijų atstovams. Keletą bendrųjų pastabų. Uh, dabartinės rekomendacijos yra labai svarbios tiek ekonomikai, tiek mokesčių sistemos požiūrių ir apskritai mūsų žmonėms atsižvelgiant į dabartinę padėtį mokesčių srityje, nes jį sukelia įspūdį, kad egzistuoja didžiulė neligybė, todėl ES tikrai turėtų taisyti padėtį. Ir per du tris pastaruosius metus mes nemažai padarėme. Aš manau, kad Panamos e, dokumentai, taip vadinami, skiriasi nuo um, LuxLeaks dokumentų, nes um, per tą laiką visame pasaulyje buvo nemažų esminių pakeitimų, teisinių pakeitimų padaryta. Ir um, dažnai uh, kyla skirtingos taikymos ryties klausimas. Uh, Taip pat sustiprėjo ne Europos e, šalių vaidmuo, nes panašu, kad jos perima tą patirtį, tą praktiką, kurią mes e, laikome žalinga. Pinigų pervadimai, kaip rodo Panama dokumentai, leidžia korumpuotams e, valstybių pareigūnams labai lengvai nuslėpti neteisėtai įgytas lėšas pervesti jas į neapmokestinamus fondus ir taip daroma žala ekonomikai. Todėl mūsų vertinimu ES turėtų padaryti labai aiškes išvadas ir pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip ištaisyti padėtį. Bet bet kuriuo atveju Panama komitetas, aš manau, sukaupė labai daug informacijos, daug žinių apie šią problemą ir manau, kad visą tą informaciją galima panaudoti ne tik tai mūsų kaip Europos parlamento narių darbe, bet taip pat ir apskritai valstybėse. Dabar kas toliau? Jūs žinote, kad gana, nustatyti gana ambicingi terminai, tačiau manau, kad verta stengtis ir jų laikytis, siekiant bendro tikslo. Nes bent jau šešėliniai pranešėjai yra įsitikinę, kad tikrai verta padirbėti, kad būtų parengtas kokybiškas pranešimas, e, kuriam pritartų didžiulė dauguma. Taip, daug kas priklauso nuo politinio susitarimo, yra kai kurių dalykų, kai kurių frazių, dėl kurių reikia jau ieškoti politinio kompromiso, bet man atrodo, mano įspūdis yra tas, kad mes tikrai vienodai suprantame problemas, suprantame pačią esmę ir todėl tikiu, kad mus parems. Aišku. Bet kurio atveju pranešimas bus kompromisinis pranešimas, tačiau tikiuosi gero kompromiso, kuris leis surasti praktiškai įgyvendintinus sprendimus ir keletas svarbesnių dalykų. Aš tvirtai esu įsitikinęs, kad reikia skirti neteisėtą praktiką nuo tos praktikos, kurios dėja kartais nepažeidžia įstatymų, nors nėra priimtinos jos remiasi labai skirtingais uh, principais. Taigi reikia skirti neteisėtą praktiką nuo teisėtos praktikos ir teisėtos, pra, žalingos teisėtos praktikos atveju, tai manau, kad čia jau teisės saugos institucijų darbas. Kitas dalykas, aš nelabai palankiai vertinu sieki sukurti naują kažkokį tai institucijų reglamentavimo sistemą, bet tai viskas priklausys nuo tolesnių veiksmų. Kita vertus, yra teisinių spragų, kurias tikrai reikia naikinti. Ir dar tikiu, kad Elgesio kodekso uh, grupės darbas ne pateisina lūkesčių, reikėtų kažkaip pagal ją paprašyti patobulinti savo darbą. O dėl bendrojo požiūrio, tai aš manau, kad mes turėtume spręsti pačias problemas ir jų priežastis, o ne bandyti kovoti su jų a, pasiekmėmis. Tai reiškia, kad reikalinga dirbti toliau ir dirbti geriau ypač mokestinės bazės požiūrių. Tiesą pasakius, mes užsitikrinome tokiam požiūriui e, daugumos parlamento narių paramą. Turiu pasakyti, kad e, pranešėjas sekretorijatas ir frakcijų, speci... frakcijų deleguoti specialistai atliko didžiulį darbą, kad e, pranešimas būtų parengtas sėkmingai ir tikėkime, kad nepažįstami terminų balsuosime komitete ir plenarinėje sesijoje dėl to pranešimo. Ačiū ponui Niedermayeriui. Noriu dar kai ką pabrėžti, kur šiaip viską mėgstu pakomentuoti, tai dabar klausimas dėl skirstimo į mokesčių slėpimą ir mokesčių vengimą ar planavimą tam tikrą. Iš tiesų, tas vengimas paprastai vyksta pagal visas taisyklės, e, laikantis e, įstatymų, bet reikia mums tas spragas tuomet kaip tik kaip nors pašalinti. Dabar socialdemokratų frakcijos narė Velin Reikne pagal mano sąrašą kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tiesų noriu padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams, kurie tiek gilinosi šiais klausimais ir puikiai padirbėjo, o labiausiai norėtųsi trajatą dalykų pabrėžti, ko išmokome Panamos tyrimų komitete. Pirmiausiai, iš tiesų labai daug yra e, pinigų plovimo, agresyvaus mokesčių planavimo, fiktyvių įmonių. E, tas aiškiai pasimatė. Antra, be privačių bankų pagalbos, įvairių asociacijų ir kitų veikėjų šitiek kapitalo nebūtų palikę mūsų. Ir trečia, reikia griežtinti įstatymus, skubiai tą daryti ir ne tik tai, reikia ir esamus teisės aktus ir jų gyvendinimą griežčiau kontroliuoti. Socialdemokratai pateikė 172 siūlymus dėl pakeitimų, siekdami tobulinti projekto tekstą. Tai dar kartą grįžtant prie tų svarbiausių dalykų. Fiktyvios įmonės. Čia daug dar reikia nuveikti, daug padaryti ir ekon, ekonomikos reikalų komitetas irgi turės šitą padaryti, kad pati įmonių teisė būtų pertvarkyta, kad nebūtų šios dvi sritis atskiriamos taip ryškiai. Toliau veiklos vykdomos vieta. Irgi turi būti labai aiškiai suformuoluotos taisyklės, kad nebūtų galima pasislėpti už jų. Ir čia irgi mūsų komitete būtent tas paaiškėjo. Taip pat reikia labai aiškių kriterijų ir sankcijų, kuriomis vadovaudamiesi spręstume susidariusias problemas, tuos tokius mokesčių liūnus, mokesčių sistemos liūnus. Dažnai esame linkę badyti pirštais į trečiasias šalis, tačiau ES nepadarome visko, kas yra įmanoma. Ir aišku, sudėtinga yra tą padaryti, bet e, visgi turime tam pasiryšti, kad e, neprarastumėm savo autoritetingumo. Na ir dar norėtųsi atkreipti dėmesį į komisijos pirmininko Junkerio e, mintis dėl vienbalsio sprendimų prieimimo taryboje ką jis yra pasakę, beje, kolegos. Žinote, kad tie tūkstančiai milijardų eurų, kurių netekome, kurie nebuvo surinkti į biudžetą, turėtų būti užtektina motivacija Akstinas e, veikti ir, ir labai aiškiai užimti pozicijas, kai nekalba apie galutinį mūsų pranešimo teksto projektą. Mums tų pinigų jau trūksta, iš tikrųjų šaukštai po pietų čia. Nelabai ką be padarysi. Bet tiesiog turime dabar nubusti, siekti rezultatų ir kalbėti apie sažiningą mokesčių sistemą ir surinkimą bei daryti, ką nors, kad taip iš tiesų ir būtų. Ačiū kolegijai Reitne. Visiškai sutinku su to, kas buvo pasakyta. Tik tiek, kad neva EPP frakcija čia turėtų imtis kažko labiau. Nežinau, man atrodo, kad mes kaip konservatoriai vis dėlto laikomės aiškių pozicijų ir, ir jos daug kur ir sutampa su jumis. Kolega, kolegai Čambatski atstovaus mūsų vicepirmininkė, ponia Ronana Lerner pasisakys už jį. Virkamiehille ja kaikille muille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet panan työskentelyyn. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie um, dirbo uh, komitete ir uh, puiku, kad jau pranešimas yra uh, baigiamas tvarkyti. Taigi mūsų ilgas darbas apsivainikuos rezultatu. Taip pat esu dėkinga už pasiūlymus. Norėčiau keletą bendro pobūdžio pastabų pasakyti. Nors um, pirmiausia, tai pakeitimų skaičius 700 pakeitimų jau savaime yra sudėtinga užduotis peržiūrėti. Ir reikia pakeitimus skirstyti į grupės. Dalis pakeitimų yra grinai redakcinio pobūdžio, kiti nežymiai taiso formuluotas, pavyzdžiui, susijusias su tarpininkais, kurie padeda plauti pinigus, bet yra ir labai rimtų pakeitimų, kurie faktiškai, kuriais teikiami uh, tobulinimo, teisės aktų tobulinimo pasiūlymai. Aš labai tikiuosi, kad šiuo pranešimu ateityje bus naudojamasi kaip tam tikrų atspirties taškų pamatinių dokumentų. Labai gerai, kad pranešime labai aiškiai viskas formuluojama. Nors tai reiškia, kad kai kurie dalykai kai kurių dalykų formuluotės, klausimų formuluotės yra gana ilgos. Yra keletas, buvo keletas pakeitimų um, pateiktų dėl apskritai mokestinės politikos ir jos svarbos nes per mažai mokestinės politikos tobulinimo srityje nuveikta darbų. Todėl labai aktualu, kaip ES ketina elgtis toliau, kokią įmonių atsakomybę jį ketina numatyti. Dar vienas dalykas tai mokestiniai rojai, kurių nega, ir negalima leisti, kad jie egzistuotų, bet panašu, kad pasitraukus jungtiniai karalystė, kai kurie iš jų gerų tikrai išliks. Taip pat yra Panamos dokumentų komiteto darbų planas ir reikia tik tikėtis, kad jis padės mūsų komitetui įgyti nuolatinio komiteto statusą. Nerealu, kad šį dešimtmetį ar po 20 metų mes sugebėsime įspręsti mūsų nagrinėjimas problemas, bet reikia įgyvendinti tai, kas įmanoma. Apskritai mokestiniai, rojai, skaidrumas, tai tikriausiai šie klausimai net nebūtų nagrinėjami, jeigu e, praeitėje. Vienas dalykas, kurį mums ateityje reikės spręsti, tai stambių audito kompanijų vaidmuo nes dabartiniu metu tokios įmonės teikia e, mokės, konsultacijas ir patarimus mokesčių klausimais ir tuo pačiu užseima auditu. Tai nesuderinamos funkcijos. Taigi, pranešime atskleista daug labai įdomių detalių, daug dalykų konfliktuojančių tarpusavėje ir manau, kad tai bus geras pranešimas. Aš asmeniškai pateikiu 23 pasiūlymus dėl pakeitimų ir analizavau juos kartu su e, kolegomis. Kai kurie pakeitimai e, skirti pati patikslinti formuluotės, bet iš dalies taip pat e, pakeitimų pagalba pateikiau naujų visiškai pasiūlymų. Paminėsiu keletą. Keletas dalykų, kuriuos aš siūliau, sukėlė tam tikrų abejonių, bet visi sutiko, kad reikia aiškiai apibriežti mokesčių slėpimą ir mokesčių vengimą. Dar vienas dalykas, kad reikalinga apsaugoti um, tyriamąją žurnalistiką užsiimančius žurnalistus, kad jie galėtų ramiai dirbti, nes kai kuriuose valstybėse tokie žurnalistai net yra areštuojami. Be to, kolegos pavyzdžiui pastebėjo, kad reikia derinti prekybos ir mokesčių politikas. Vien vienas iš e, prašiausiai veikiančių kovos su pinigų plovimu priemonių visoms žinomos ir mes turime jas panaikinti. Todėl mes turime nebejotinai <clears throat> parengti nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašą, kuris turi būti aiškus ir tuo sąrašo pagrindu mes galėtume formuoti savo um, atitinkamą politiką kai kuriuose sritėse. Europos investicijų bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, tai yra kitos dvi institucijos, kurios gali suvaidinti savo vaidmenį. Dabar plėtros politika. Europos Sąjunga turėtų teikti pagalbą besivystančiom šalims, kad jos sukurtų skaidrę įmonę įmonių veikimo sistemą, kad sukurtų įmonių registrus. Daugelį šalių jau, um, gal, jau egzistuoja panašus dalykai, bet e, prieiga prie jų yra labai sudėtinga. Ačiū dabar Aldė frakcija. Čia, panam, pagazartun du, du, ruis kalbės vis geriau jums sekasi ištarti mano pavardę, ponė pirmininkė, kažkada jau visai tobulai pavyks tą padaryti. Puiku. Ačiū. Čia kalbame apie dalykus, kurie atrodo priimtini ir mums. įgaliojimai, mandatas netrukus baigsis, tačiau ne patys darbai. Darbų dar daug laukia ir per koordinatorių posėdį jau buvo užsiminta apie tai, kaip galima būtų dirbti toliau, kaip užtikrinti, kad darbas toliau testusi, juk šitiek daug padaryta, tiek informacijos patirties surinkta, negalime to tiesiog palikti. kažkur nuo šalyje ir pranešėjas, ir šešėliniai pranešėjai jau daug ką išsakė, bet dar norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad kiekviena valstybė narės, narėje turi būti užtikrinamas tinkamas mokesčių surinkimas. Ir čia tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu reikia stumtis pirmin, reikia uh, sudarinėti tokius juoduosius sąrašus šalių, kur labai didelė grėsmė mokesčių slėpimo ar vengimo. Ir žinome, kad Europos komisija nepajėgi užtikrinti įgyvendinimo deramo ir peržiūrėti direktyvas. O iš tiesų, tai būtų investicija, kuri kaip tik būtų labai pagrįsta ir leistų situaciją pakeisti, taigi išloštume iš to. Matome, kad mokesčių vengimo sistemos labai ištobulintos yra ir matome, kiek spragų mūsų teisės aktuose yra mokesčių administratoriai, bankų darbuotojai, mokesčių konsultantai, banko darbuotojai tikrai labai svarbus veikiai visoje toje sistemoje. Ir beje, reikia paminėti, kad taryba ne visai deramai įsitraukia visus tos darbus ir nepaisama mūsų pageidavimo turėti daugiau įgaliojimų. Mm Nes pagrindinis dalykas yra ištirti visus tos atvejus. Piliečiai žino, kad jie egzistuoja, kad tos spragos yra. Todėl dabar turime padirbėti, kad piliečiai imtų vėl pasitikėti mumis, pas mus taikomomis sistemomis ir pasitikėtų demokratija apskritai. Labai daug įdomių, naudingų pasiūlymų dėl pakeitimų yra pateikta ir aš manau, kad galutinis teksto projektas bus tikrai geras. Ir baigdama dar norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką. Reikia turėti informacijos užtektinai apie mastą mokesčių vengimo problemos, apie tai, kiek lėšų netekome kai kuriuose konkrečiose valstybėse narėse. ir jau buvo pasakyta, kad mokesčių klausimais taryboje yra pateiktos atitinkamos rekomendacijos, tačiau jeigu neįgyvendinsime to, ką mes planuojame, ką ketiname padaryti, šių problemų niekuomet neišspręsime. Reikia kurti naują centrą mokesčių sistemos e, klausimus koordinuojantį. Turi būti taip pat ir e, nurodyti taškai, kur galima užregistruoti mokesčių vengimo atvejus, kaupti informaciją apie juos ir jeigu kokia nors įmonė neteisėtai veikia, pažiūrėjau, turi būti žinoma apie ją, informatorių apsauga. Dar kitas aspektas, čia taksio komitetas yra pateikęs savo rekomendacijas. Dar kartą ačiū visiems kolegoms ir tikrai daug darbų mūsų laukia. Ačiū kolegiai Maitė. Dabar periname prie GUE frakcijos. Jos vardu kalbės Pablo Demasi. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasinaudoti galimybę dar kartą padėkoti pirmininkui, vicepirmininkui, pranešėjams, sekretoriatui, koordinatoriams, visų politinių frakcijų, darbuotojams už gerą darbo atmosferą, net jeigu ir mūsų nuomonės nesutapdavo, vis dėlto asmeniškai tikrai labai gerus ryšius palaikėme su daug kuo Europos parlamente ir šiek tiek apgailestauju turėdamas palikti jį Kai tapau Europos parlamento nariu, kaip tik buvo labai aktualus LuxLeaks skandalas, paskui Panamos reikalai išaiškėjo ir manau galėčiau lažintis, kad iki kol jūs paliksite Europos parlamentą, jau ir daugiau skandalų bus išriškėję, išaiškėję susijusių su mokesčių klausimais būtent. Ir tikrai, jeigu praraš, pralošiu tas darybas, uh, E, plas Flažy nueičiau su jumis mm, suvalgyti bolvičių fri ir visiems jų galėčiau nupirkti. Tikrai nepakanka to, kas kol kas yra padaryta ir taip pat ir dirbdamas Bundestage stengsiuosi, kad e, krikščionių demokratų, liberalų ir žaliųjų uh, frakcijos vyriausybė dirbtų tais klausimais, informuosiu jūs apie poslinkius. Kovos su pinigų plovimu direktyva neturėtų būti švelninama. Mes, Europos parlamentas, jau esame numatę savo aiškę poziciją už sunkius mokesčių vengimo ir slėpimo atvejus turi būti numatomos e, sankcijos, e, turi būti renkamas atitinkamas registras ir reikia atkreipti dėmesį, kad e, mokesčių inspekcija Vokietijoje tyrė įvairius atvejus ir buvo patiktas įvertinimas, jog nežiūrint Panamo skandalo, e, regis nėra kam skirti sankcijas. Dorai neaišku, kaip tą padaryti, taigi čia tikrai reikia tas spragas užverti. Jau buvo užsiminta ir apie tai, kad net ir diplomatai teigia, kad atitinkama darbo grupė taryboje neveikia taip, kaip turėtų Todėl taksio komitete reikėtų į tas problemas atkreipti dėmesį. Iš darybų per šešėlinių pranešėjų sustikimus matėsi tos pastangos e, Code of Conduct e, tarybos darbo grupės įgaliojimus e, vėl aptarti ir, ir, ir, šveln, ir, ir jos e, tos pačios darbo grupės ketinimai išryškėjo švelninti tai, ką numato Europos parlamentas kaip siūlymus, bet man atrodo, kad tai yra visiškai nepriimtina, kai net ir diplomatai pastebi, kad toji darbo grupė nedirba taip, kaip turėtų. Tikrai labai sunku būtų kam nors paaiškinti, kodėl šalis nėra mokesčio azė, jeigu nėra surenkami tinkamai mokesčiai toje šalyje. Taigi, pavyzdžiui, toks pasiūlymas tikrai labai sušvelnina visą e, projekto tekstą. Socialistai ir mano frakcija mm, kritikavo dar ir kitus aspektus teksto ir labai džiaugiuosi, kad tai buvo padaryta. Ir patys esame mm, pavedę Richardui Murphy, kuris buvo mokesčių konsultantas, atlikti tyrimą kurio buvo pasakyta, kad mokesčių konsultavimą kaip veiklą ir auditavimą reikėtų atskirti, kad turi būti ir licenzijos atskiros. Ir matysime, ar vis dėlto pranešime atsispindės tos lobistinės organizacijos pasiūlymai. Dar reikia pasakyti, kad svarbiausia yra gerinti Europos parlamento situaciją, kalbant apie jo įgaliojimus, nes e, su to susijus ir mūsų reputacija. Man regis tai reiškia, kad reikia įsteigti nuolatinį mokesčių e, komitetą. Jau sakiau, kad tikrai lažinaus, lažinčiausi, kad e, tų mokesčių skandalų dar bus. Reikia turėti prieigą prie įvairios informacijos, dokumentų ir tie uh, kas nebendradarbiavo, Mosa Fonseca, Caterpillar įmonės, turi kažkokio atsako susilaukti, nes kitaip e, tapsim pajokos objektu, jeigu sankcijų neskirsime tokioms įmonėms. O šiaip linkiu komitetui kuo geriausios kloties tolesnės ir būdamas Vokietijoje visuomet stebėsiu jūsų veiklą. Ir įdomėsiuose ačiū kolegai Demasi. Turiu porą pastabų dėl nulinio tarifo mokestinio, čia sutinku, Europos Sąjungoje ginčytinas tai klausimas yra, ypatingai dėl to, kad 35 jurisdikcijos yra. Be e, pačių vyriausybių teritorijų e, valdomų, pavyzdžiui, Madeira, tokios kitos yra, e, kur atskiros mokesčių sistemos egzistuoja ir mes tiesiog turėtumėm gal dar vieną žingsnį žengti, aišku, tą linkmę, kad situacija pasikeistų. Ir komisijos pirmininkas Junkeris juk sakė, kad jo nuomonė, jeigu visi laikytųsi ir es teisės aktų, nebūtų niekur mokesčio azijų, bet tai netitinka to, ką mes konstatavome per organizuotus tyrimus. Tai, tai apie tai dar reikės kalbėti. Dabar Moliko Scott Kato steikiu žodį. Like... Dėkui, pirmininkė aš prisijungčiau prie kitų šešėlinių pranešėjų, padėkodama bendra pranešėjams už puikų darbą. Taip, visą dėkojame, nes tokia įprastinė procedūra, bet iš tiesų noriu padėkoti už e, daug atliktų darbų, nes sugebėjome viską padaryti per labai trumpą laikotarpį o to padaryto darbo kokybė matosi ir iš to, kad labai aiškias rekomendacijas galime pateikti. Labai svarbu, kad surinktume vis, kuo daugiau mm, paramos balsų ir visuotinę paramą šiam pranešimui, nes Europos piliečiai tikrai yra skandalizuoti dėl tų mm, mokesčių slėpimo ir vengimo E, atvejų, kurie ryškėja, o parlamentas turi parodyti, kad kaip žmonių atstovas rimtai su tuo nori kovoti. Žinome, kad problema yra taryboje, e, kuri irgi esą atstovauja ES piliečiams, bet korporacijos ir e, varžybos tarp valstybių narių įtraukia tarybą į tokį liūną. Ir mes turime toliau spausti tarybą, kad jinai imtųsi tų priemonių, kurios leistų užkirsti kelią mokesčių vengimui ir slėpimui. Labai svarbu, kad rekomendacijos būtų aiškios, kad jas būtų galima sėkmingai įgyvendinti. Ir tai rodo ir mūsų atsakomybė, nes mes tokias aiškias rekomendacijas pateikėme. Ir tai, aišku, prisidės prie mūsų piliečių pasitikėjimo Europos institucijomis atgaivinimo. Ir piliečiai iš tiesų matys, kad politikai tarnauja jiems, dirba jų labui ir suinteresuoti, kad jų gyvenimas pagerėtų. Aišku, viskam tose rekomendacijose e, nepritarėme. Aš paminėsiu, kokie tai dalykai. Pirmiausia, pranešimas parodė, kad veikla, pažeidžiant trečią skirtą kovai su pinigų plovimu direktyvą, kad aiškinimaisi, kaip ta trečioji e, direktyva pažeidžiama, nėra išsamus ir nėra iki galo padaryti. Taip pat dėl išsiaiškinimo ir sugėdinimo tų kas slepia ar vengia mokesčius. Mano šalis kritikuota buvo ne vieną kartą, kurią aš pati pavadinčiau mokesčių rojum. Ir praktiškai pusė įmonių, kurios Panamos dokumentuose buvo paminėtos, yra e, registruotos Junktiniai karalystiai priklausančiose mergelių salose. Tai mane aišku labai nuvilia, kad mano gimtoji valstybė narė taip nederamai elgesi, bet mes turime ir kitas valstybės atskleisti, kurios nekovoja, rimtai nekovoja su šia problema. Ir toks mokesčių vengimas ir slėpimas įmanomas per tarpininkus, kurie yra kaip, kaip tas tepalas sutepantis e, tokios mokesčių vengimo ir slėpimo sistemos mm, guolius. Dėl to, kad nutiekėjo informacija, žinome, kas, e, kas e, apsimeta, kad nėra tų mokesčių vengimo ir slėpimo atvejų. E, Azerbaidžiano skandalas, Slovenijos skandalas ir tikrai tų skandalų ateityje gali būti ir daugiau. Taigi mes manome, kad nuolat reikia institucinių lygių reaguoti į tokias situacijas. O rekomendacijos turėtų būti įgyvendintos, taigi turime užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos ir dėl to parlamentas turi turėti nuolatinį e, tyrimo komitetą, ne tik šiais klausimais, bet e, visais kitais klausimais susijusiais su galimu ES teisės pažeidimu. Toks komitetas turėtų tirti pinigų plovimo skandalus ir uh, turėti teisę gauti dokumentus Manau, kad mes puikiai padirbėjome, mm, gerai bendradarbiavome ir čia e, turime žvelgti plačiau, ne tik į mokesčių politikos ir mokesčių skandalų situaciją, bet turime gražinti piliečiams pasitikėjimą Europą ir turime siekti, kad mūsų rekomendacijos būtų įgyvendintos. Ačiū, Molė. Ir paskutinis frak iš frakcijų atstovų pasisakymų FDD bus parlamento narys. Ponas Coburn. Going... E, šio komiteto pranešimai, kuriuos komitetas tvirtins, bei pakeitimai aiškiai rodo, kad trūksta sutelktų pastangų ir rodo, kad parlamentas negerbė ir nesupranta verslo ir komercijos veikimo, nesupranta to pasaulio, kuriame veikia privačios įmonės ir atskiri verslininkai. Ir tai pakenks ekonominiai situacijai, darbo vietų kūrimui. Tas komitetas nori pažaboti verslą ir verslininkus. Ir tada jiem nieko kito neliks tik išvažiuoti su savo verslu už ES ribų persikelti į kitas valstybės. Jungtinė karalystė jau seniai žlugdo verslą, remdamasi Briuselio reglamentais ir kitokiais teisės aktais. Dėl to Jungtinė karalystė ir nori išeiti iš ES, iš tos, iš tos sklerozuoto dinozauro kuris siekia tik žlugdyti verslą. O mes turime siekti, kad taisyklės būtų palankios verslui ir naudingos visiems piliečiam. Europos Sąjunga yra monstras, kuri įtraukia, susirbė vis daugiau pinigų ir gimto vis daugiau biurokratų. O turėtume stengtis minimizuoti, mažinti mokesčių naštą. Kam didinti mokesčius, kad tie pinigai patektų valdžiai, kuri juos naudoja pačiais netinkamiausiais ir jokingiausiais būdais. Ir aš kviečiu dar daugiau valstybių narių prisijungti prie mūsų ir išeiti iš ES. Dėkoju, Deividai. Mes tikrai nenorime, kad mokesčių konkurencija nebūtų teisinga. Ja. O Junktinė karalystė šioje srityje tikrai lyderė sąrašą, man atrodo. Gal ne vien, bet. Aišku, norisi visada mažiau mokesčių sumokėti. Tas yra aišku, tai susijęs su pinigais, bet vis dėlto, jeigu netyrėme tų atvejų, kai yra kažkokių nesusipratimų. To do it turite, mm, žmonės turi turėti teisę pasilikti tą atlyginimą, kurį uždirba, tuos pinigus, kuriuos uždirba, už sunkų darbą turi būti mokama, o ne tie pinigai nukeliauti biurokratams. Ir turime parodyti ekonominio veiksmingumo pavyzdį pasauliui ir apginti piliečių pilietinės teisės ir teisę į uždirbtą atlyginimą, o ne atiduoti tą atlyginimą biurokratams, kurie jį panaudoja savo tikslams. Äh, Pažiūrėsim, kaip visa situacija atrodys po breksito. Dabar kiti kolegos EPP frakcija, Tomas Man. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi pasisakymai e, buvo tokie labiau mm, su neigiama gaidele dėl to, kas įvyksta. Tik paskutinis toks jau optimistinis regis taip nuskambėjo. Bet iš tikrųjų reikia prisiminti tai, kad mes esame ne tik e, specialus komitetas, bet esame tyrimų komitetas ir kolegai Fabio. Čia norėtųsi irgi padėkoti už keletą metų bendro darbo. Ne dėl visko su aptarėme, bet pats darbas buvo tikrai kokybiškas. Tad, manau, teisinga pasakyti, kad mm, turi būti teisė kviestis liudininkus ir juos apklausti. Kiti aspektai svarbus, nes visuomenė pasitikės mumis tik tada, kai mes pasirūpinsime tuo, jog sudėtingos situacijos būtų išspręstos, išnarpliotos. Tai nuoširdžiai dėkoju už tai, ką jau dabar matau suformuoluotą tekste Ir kompromisai turėtų būti irgi rengiami taip, kad vis dėlto būtų aišku, kad sankcijos grės už tokius veiksmus. Yra, aišku, mokesčių vengimas, kaip ir ponas Tudekas sakė, Nidermaris, kad tai yra teisėta, bet nelabai gražu. Reikia ties to dar padirbėti, o dėl mokesčių slėpimo jau irgi, man atrodo, tikrai daug kas buvo pasakyta ir bus suformuoluota kompromisuose. Žanas Klodas Junkeris savo kalboje dėl ES padėties sakė, kad reikia keisti vienbalsiškumo principą sprendimų priimamų taryboje. Tikrai negalime leisti, kad tas vienbalsiškumo principas ir toliau išliktų, kalbant apie mokesčių sistemos pa, pakeitimus, pavyzdžiui, ar sprendimus su to susijusius, tikrai užtektų kvalifikuotos balsų daugumos, nes e, kitaip mokestinės oazės ir toliau liks. Dėl skaitmeninėje erdvėje tiesiog užfiksuotų įmonių buveinių irgi labai daug keblumų kyla. Čia reikia ieškoti sprendimo adekvataus ir norėtųsi, kad tos fiktyvios įmonės daugelį sričių registruojamos pagaliau dinktų. Tiek daug yra fiktyvių tokių vieno asmens įmonių. Tiek daug jų praeitie buvo ir mes kitose srityse tą klausimą sprendėme. Tai manau, kad tikrai gerai padirbėjome ir Fabio, kai atsiras naujų atvejų, reiktų galbūt siekti tokios situacijos, kai ne tiesiog būtų apie juos sužinoma iš žiniasklaidos e, ir, ir toliau reaguojama, o kai būtų aktyviai imamasi veiksmų ir situacija būtų sprendžiama. Taigi galbūt mes pasieksime tai, kad e, per e, šį mandatą, per šią kadenciją sėkmingai būtume padirbėję ir piliečiai tą matytų. Ačiū Tomui man. Ir dabar paskutinis mano kalbėtojų sąraše. Yra dar, dar trys pas, paskui einantis, bet dar jų nematau salėje iki šiol. Taigi, kolegė Žoregė Tondo. Kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ir aš norėčiau prisidėti prie pranešėjams skirtų pradėkos žodžio. Ir jums, pona, kaip mūsų pirmininkas, sugebėjote užtikrinti, na, sakyčiau, vokišką darbo tvarką mūsų komitete ir darbo grupėje. <clears throat> Todėl tikrai labai ačiū. Mes parengėme svarbų dokumentą, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad nėra tokio parlamento pasaulyje, kuris tai pasišventęs dirbtų ir analizuotų informaciją paskelbtą Panamos dokumentuose, kaip mūsų. Turiu pasakyti, kad visa mokestinės sistemos, teisingos mokestinės sistemos politika pasaulyje yra plačiai svarstoma, bet aš manau, kad mes sukūrėme tai, ką aš pavadinčiau pamatu nes e, ant to pamato mes galime statyti toliau. O kalbant apie mokesčių teisingumą, tai mes tikrai atvėrėme tam tikrų galimybių užtikrinti teisingumo mokesčių srityje. Nebejotinai, kad parlamentas turi tęsti mūsų pradėtą darbą. Nežinau, kaip tai bus daroma, bet manau, kad parlamentas tikrai turėtų e, dirbti toliau. Tai galėtų būti kažkokia, e, kažkoks stebėjimo centras ar panašiai, bet svarbiausia, kad darbas nesustotų. Ir esu labai patenkintas, kad mums pasisekė pasiekti neblogų rezultatų. Trumpai noriu paminėti tris keturias idėjas, kurios mano galva tikrai svarbios. Pirma, Kalbant apie mokestinių administracijų bendradarbiavimo direktyvą. Taip yra nemažai institucijų, kurios privalo teikti informaciją, o yra visas sąrašas, taip pat e, finansinių tarpininkų suinteresuotųjų asmenų, bet yra dar tokių struktūrų, kurių šie sąrašai neapriepia, o pelno mokestis turėtų būti taikomas visiems pavyzdžiui, notarams, turto valdymo įmonėms, tai yra tarpininkams, nes būtent tarpininkams nepakankamai skiriamas dėmesys, jų veikla nėra pakankamai reguliuojama. Kitas dalykas, kad reikia sukurti ir, na, pavadinkime tai, apsaugos sistemą, kad apsisaugotume nuo agresyvaus mokesčių planavimo, nes daugelis suinteresuotojų subjektų seima labai rimta propaganda siekdami savo tikslų. Ir uh, dėl. Uh, o nebejotinai mokesiniai rojai, kuriuose skaidrumo visiškai nėra, skatina agresyvų mokesčių planavimą. Dar vienas dalykas, kad reikia galvoti ir apie tą politiką, kokią nacionaliniu lygiu formuoja valstybės narės, ar tą politiką neskatina slėpti mokesčių. Kila klausimas, o kaipgi, e, kaipgi spręsti bankininkystės licencijos suteikimą patikimoms įmonėms, kad jos galėtų veikti kaip bankai. Šį klausimą reikia analizuoti reikia spręsti ir problemą susijusią su įmonėmis, kurios slepia pinigus mokestiniuose rojuose. Aš manau, kad valstybės įmonės, kurios dirba Europos Sąjungoje, nega, neturi turėti teisės atidaryti bankų sąskaitų tose šalise, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos juodųjų jurisdikcijų sąrašą. Bet apskritai visas pranešimas tai mūsų rengiamas kelio gairių planas, kuris turi padėti veikti toliau. Ir galiausiai labai svarbu imtis harmonizavimo darbo, suderinamumo darbo. Daug įmonių operuoja grinaisiais pinigais. Ir todėl, pavyzdžiui, kaip ir Prancūzijoje yra nustatyta, iki kokios ribos jūs galite apmokėti už prekes ar paslaugas grinaisiais pinigais. Tai būtų nebloga idėja ir būtų nebloga ją taikyti toliau. Taigi, ponia pirmininkė, aš paminėjau tik tai dalį idėjų, bet mes pabandysime, kad už tas idėjas būtų balsuojama. Ačiū. Ir Paskutinis dalykas tikrai nepriklauso mūsų kompetencijai. Taip, e, mes matome, kad daug pateikta pasiūlymų dėl grinųjų pinigų naudojimo, tačiau europinių valstybių e, patirtis šioje, šiuo atveju yra labai skirtinga. Todėl aš labai skeptiškai galvoju apie galimybę riboti operacijas grinaisiais pinigais, bent jau suvienodinti kažkokias ribas. Na, o toliau Ana Gomeš. turėjo balsuoti lybė komitete ir ponas Fande Kandelora šiuo metu taip pat balsuoja kitame komitete. Todėl um, mūsų darbas dubliuojas ir tai pagrindinė problema. Taigi, jeigu niekas nepaprašė, ponas Komenai, prašom. Bet prašome, neusimkite deklaracijomis. Na, norėčiau sureaguoti tai, ką, ką tik išgirdau. Uh, ribojimą naudoti grinuosius pinigus. Aš manau, kad yra didžiulis nesuvokimas, kaip vykdomas verslas. Turiu pasakyti, kad jūs nesuprantote, kaip vykdomas verslas ir todėl jūsų tokia mintis yra absoliučiai jokingai niekinga. Tas vyksta ir regionuose, ir kraštuose, kur jungtinės karalystės įtaka nemaža. Tai man atrodo, kad čia kult struktūrinio pobūdžio klausimas. Matyt, jeigu kalbėtumėm, pavyzdžiui, su Turkija apie tai, tai tikrai e, labai keistai gal nuskambėtų, kai su centralizuota, centralizuotai valdoma valstybė kalbės yra visiškai kitaip. Dar kažkas klausimą turėjo. E, Noriu tik pasakyti kolegai, kad jeigu pažvelgsime į Europos žemėlapį ir pažymėsime, kokios valstybės narės įvedė kokius draudimus ir apribojimus operacijoms grinaisiais pinigais, tai pamatysite, kad tai, ką aš sakau, nėra beprasmybė. Europos Sąjungoje yra 12 maždaug valstybių narių, kurios jau nustato sandorių grinaisiais pinigais ribojimą. Prancūzija viena iš jų ir visa tai veikia rinkoje. O Prancūzija tikrai nėra kvaila valstybė. Prancūzijos valdžia nėra kvailė. Todėl aš tik pirmininkė sakau, kad galima galvoti apie įvairius, įvairias galimybės, įvairias priemonas ateityje ir viena iš jų tai yra sandorių grinaisiais pinigais ribojimas. Bet noriu pakartoti, 12 valstybių narių visą tai veikia. Bet faktai turbūt yra kiti, nusikaltėliams ir nereikia visų šių dalykų, tiesiog jie įkuria kokią įmonę, banką ir jeigu Europos centrinis bankas nebeišdavinės, nebeleis 500 eurų banknotų, tai gal ir prasminga priemonė, bet apskritai riboti grinųjų pinigų uh, E, operacijas, man atrodo, nelabai ką duos. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nėra, norėčiau baigti diskusiją ir suteikti žodį pranešėjui, kad jis sureaguotų į pasisakymus. Prašom. Man. Ačiū, pane pirmininkė. Ir noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė įdomių ir svarbių komentarų. Na, Juris nėra su manimi, bet jis jau prašė pasakyti, kad svarbiausia, jog pranešimas tikrai būtų kokybiškas, kad dėl jo visi sutartume ir kad jis įkvėptų tolesniam darbui. Ir iš karto noriu pasakyti, kad e, ir anksčiau, ir šioje diskusijoje pagarsinta daug įdomių idėjų. Didžiausia jų dalis susijusi su pranešimu, bet kitos susijusios su uh, E, galimų busimuojų darbo. Ir aišku, tikėkime, kad tai, ką mes pasiūlysime ir rekomenduosime, bus įgyvendinta. Toliau, mokesčių slėpimas ir vengimas. Teisėtas, neteisėtas Aš manau, kad šis klausimas labai svarbus ir skirtingai yra vertinami šitie du dalykai, nes kai kalbame apie mokesčių slėpimą, tai mūsų darbas parodė, kad šioje srityje tikrai reikia griežtesnių taisyklių ir jų vykdymo užtikrinimo. O kai kalbame apie piktybinį mokesčių mokėjimo vengimą, tai vėlgi reikia pirmiausia galvoti apie teisę, kurą, apie tai, kad pelnas būtų mokamas ten, kur sukūriamas. Ir tai leis suvienodinti mokestinės sąlygas ir išvengti konkurencijos, neteisi, ne, nesažininkos konkurencijos. Taigi yra keletas e, priemonių, su, kurios leistų kovoti su mokesčių slėpimu ir jų vengimu dabar pašto dėžutės įmonės, fiktyvios įmonėmis. Visą tai yra oficialiojo struktūros, kaip rodo Panamos dokumentai. Tai yra rimta problema. Buvo surinktas klausimas tą temą. Ir jeigu, pavyzdžiui, įmonė turi pakankamai išteklių, tai tiesiog gali savo pinigais užsitikrinti anonimiškumą ir pasinaudota visiškai e, teisėtomis struktūromis, neteisėtėms veiksmams. Dar noriu vieną dalyką pasakyti. Nemažai žmonių kalbėjo apie e, Elgesio kodekso darbo grupę. Na, iš dalies mes turėtume e, pakovoti su taryba, kad ji įtikintų tą darbo grupę, imtis rimčiau problemų sprendimo, nes tik tada galėsime efektyviai kovoti su kova su pinigų plovimu. O Elgesio kodeksų darbo grupė egzistuoja 19 metų. Ir ji turėjo spręsti su uh, tomis problemomis, kuris atsiranda dėl žalingų mokestinių sistemų ir jų uh, tarp valstybinių padarinių, bet, jo, bet tai darbo grupė nieko nepadarė iki šiol. Todėl manau, kad ją reikėtų pertvarkyti. Ir aš manau, mes turėtume vieningai spausti tarybą tą padaryti. Aš manau, kad komisija tikrai galėtų imtis rimto Elgesio kodekso darbo grupės e, veiklos įvertinimo per pastaruosius 19 metų ir įvertinti, ar ta darbo grupė iš tiesų uh, E, davė rezultatus pasinaudodama jai suteiktais įgaliojimais. Be to, aš žinau, kad Europos piliečiai tikrai laukia, siekia didesnio skaidrumo ir nori to didesnio skaidrumo, o jeigu vyriausybės kažką blokuoja, tai to skaidrumo mes nepasieksime. Su to visiškai sutinku ir sutinku, kad reikia kalbėti apie Elgesio kodekso darbo grupės reformą daug ir kitų klausimų paliesta. Tai yra sąrašas nebendradarbiaujančių jurisdikcijų, nevykdymas taisyklių. Na, svarbu, kad toks sąrašas atsirastų iki metų pabaigos, bet dar svarbiau, kad būtų numatytos sankcijos toms jurisdikcijoms, kurios verstų jas keistis ir laikytis skaidrumo, pavyzdžiui, e, standartų ir principų ir kitų dalykų, tai padėtų kovoti su mokestiniais rojais. Aš tikrai už tai pasisakau. Be to, keletas e, kalbėtojų, pavyzdžiui, Alde frakcijos atstovas sakė, kad svarbu jog mūsų piliečiai įgytų naujai pasitikėjimą visomis mūsų institucijomis. Aš sutinku su tuo. Jeigu mokesčių politika yra iškreipta, tai tada vieni visiškai nemoka mokesčių, kiti moka mažai mokesčių. Pavyzdžiui, stambios korporacijos moka <laughs> vos nenulinį pelno mokestį, o mažos ir vidutinės įmonės moka didžiulį pelno mokestį. Tai nėra sąžininga. Nes tokiu būdu turtuoliai, kas jie bebūtų, ar futbolo garsus žaidėjai, ar um, pasilinksminimo, pramogų sektoriaus žvaigždės turi galimybę išvengti mokesčių, tai nėra gerai. Dabar dėl tolesnių veiksmų. Šis klausimas man, ko gero, pats svarbiausias arba vienas iš svarbiausių mano kolega iš Suomijos teisingai pasakė, kad darbą tik pradėjome. Ir pranešimas turėtų būti tik pirmasis žingsnis. Todėl svarbu galvoti, kaip tęsime darbą. Ir manau, kad mes turime galimybę užsitikrinti tolesnę veiklą. Todėl būtina išsaugoti tai, ką pasakėme, o dabar dėl to e, kalti prie gėdos tulpo. Tai žinot, aš manau, kad tai, ką mes dirbdami nustatome, būtų labai tiksliai formuluota ir aiškiai pasakyta. Ir čia aš kalbu ne apie gėdos stulpą ir kad reikia badytis pirštais, bet reikia aiškiai e, pasakyti, kodėl viena ar kita praktika yra neprimtina. Todėl tikslumas yra pats svarbiausias dalykas mūsų darbe. Aišku, vyriausybės, įmonės, teisininkai labai nenoriai bendradarbiauja ir visi suprantame, kodėl. Nenoriu per ilgai kalbėti, pirmininkė, bet galiu pasakyti, kad esu labai dėkingas kolegoms ir pirmininkė jums, kad jūs uh, ėmėtės vadovauti šiam darbui ir labai didelis ačiū sekretorijatui, šešėliniams pranešėjams ir visų frakcijų atstovams, kurie svariai prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Aš manau, tai tik dar kartą patvirtina, kad net turėdami labai ribotus įgaliojimus ir išteklius mes tikrai galime pasiekti gerų rezultatų. Taigi ačiū visiems. Dėkojame pranešėjui. Jis užsiminė apie visus šios diskusijos metu aptartus dalykus ir labai tikiuosi, kad ir kompromisuose bus skiriama tarp neteisėtos veiklos, mokesčių slėpimo ir to netokio gražaus, bet vis dėlto lik ir teisėtų spragų išnaudojimo, tai yra mokesčių vengimo, tai susijęs su reglamentavimo klausimais ir kolegė Moli čia susikonspektavau, sakė, kad tai yra įmonių žaidimėliai organizuojami, bet taip nėra. Įmonės tiesiog išnaudoja tai, ką valstybės narės arba kitos šalys už ES ribų joms siūlo, kad priviliotų į savo jurisdikciją. Todėl turime teisės aktus keisti, taip ir sakė kolegė Verin Reikne. Toks yra teisingas kelias, įmonių nereikėtų niekuo kaltinti. Ir taip pat išgirdom ir tai, kad net aukščiausio rango pareigūnas mokesčių, aukščiausio rango vadovai, mok, kalbėdami apie mokesčių sistemą, sako, kad tiesiog išnaudojame tai, kas yra įmanoma. Vadinasi, mūsų mokesčių politika, mokesčių sistema tiesiog turi būti kitokia, kad tai nebevyktų. Ačiū visiems kalbėjusiems. Dar Tom van Denkendelare yra sąraše, kuris išgirdo tik išvadas diskusijos, bet kadangi dalyvavai balsavimuose, kaip ir Ana Gomeš, galėtumėm leisti pasisakyti, jeigu yra dar pastabų po to, kas buvo pasakyta. Dar šiek tiek laiko yra. Taigi, Molė ir paskui Darijus. Um, Na, aš įsivaizdavau, kad uh, bus pasisakoma dviem etapais, bet jeigu jūs leisite, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą labai svarbių pakeitimų, kuriuos nebuvo atsižvelgta. Aš manau, kad mes visi žinome, kur link keliaujame, nors gal skirtingais keliais, todėl norėčiau šiek tiek pasakyti, ką aš apie tai manau. Pirma, dėl pašto dėžučių įmonių mokesčių slėpimo kontekste mes teikiame pasiūlymą, kuris, manau, būtų labai naudingas. Tai yra įmonės, norėdamos įsisteigti mokestinio rojaus jurisdikcijoje, turėtų pateikti pagrindimą, kodėl jos nori tai daryti ir a, turi įrodyti, kad tai yra ekonominiai a, tikslai, o ne pinigų plovimo tikslai. Tai yra 65 pakeitimas. Dar dėl tarpininkavimo ir tarpininkų. Nesažiningo mokestinėje praktikoje tarpininkavimas vaidina labai svarbu vaidmenį. Todėl aš manau, kad e, tie, kurie gauna naudą iš tarpininkavimo ir padeda agresyviai planuoti e, mokesčių mokėjimą, turi atsidurti už e, teisės už įstatymo ribų. Aš manau, kad apie tai buvo kalbama ir Nider, mano e, pranešime ir šiame. Mes taip pat manome, kad tarpininkai negali, tarpininkų veikla negali būti reguliuojama, um, negali būti savireguliacijos objektas. Savireguliacija turėtų būti pakeista uh, aiškia taisyklių sistema, o jų vykdymą turėtų prižiūrėti kontroliuojančioji institucija. Dar keletą žodžių apie 177 pakeitimą, kuriuo raginame komisiją peržiūrėti viešųjų pirkimų teisės aktus, nes iškyla pavojus, kad gali būti pasinaudojama mokestiniais rojais ir kad reikia E, įtraukti į e, prekybos susitarimus e, atitinkamus su mokesčių rojais susijusius straipsnius. Taigi tiek, ponė pirmininkė, ačiū. Gerai. Dėl vieno dalyko noriu aiškiai paprieštarauti. Tai savireguliavimo teisė įvairių tarpininkų iš esmės pasiteisino. Ir daugelį valstybių narių reglamentuojama būtent taip. Aišku, aš sutinku, kad turi būti ir privalomai teikiamos ataskaitos ir panašus dalykai, tačiau apskritai visiškai panaikinti savireguliavimo teisę, prerogatyvą neturėtume. Mano manimu, to neturėtų būti. Dar iš dabar dvi minutės. Dėkui, pirmininkė. Atsiprašau, kad negalėjau į šio posėdžio pradžią ateiti, nes turėjau pirmininkauti kitam posėdžiui parlamente ir negalėjau dėl to išklausyti, ką sakė kolegos. Du dalykus norėčiau pakomentuoti. Tai pirmiausia, EPP suinteresuotumas turėti rimtą pranešimą, pasiūstų, kuris pasiūstų tvirtą signalą komisijai ir valstybėm narėm, kad reikia konkrečių veiksmų mažinant mm, mokesčių slėpimo, vengimo, agresyvus mokesčių planavimo apimti. Ir aš pritarčiau pranešimo projektui ir rekomendacijų projektui. Ir mane net nustebino tai, kad mes tiek uh, Mm, bendro radome. Ir mm, tiek daug mm, mūsų požiūriai sutapo, nes diskusijos buvo labai intensyvios ir nors dar liko tam tikrų neužbaigtų dalykų, manau, kad mums pavyks e, susitarti dėl jų per keletą ateinančių dienų. Taigi noriu padėkoti abiem pranešėjam už atliktą darbą, už norą bendradarbiauti. O antra, ką noriu pasakyti, tai tas konkrečiai nurodymas tų pažeidėjų, juodųjų sąrašų sudarimas ir tolesnis mūsų darbas, jo testinumas, tai tą kompromisą, kurį pasiūlė pirmininkas, manau, turėtume aptarti savo frakcijose, nes jis yra geras kompromisas ir taip pat ekonomikos reikalų komiteto mokesčių darbo grupėje. Ir taip pat per jūrį lybę ir ekonomikos komitetų kitus posėdžius. Bet bet kuriuo atveju mūsų darbas neturi baigtis šio pranešimu. Turime sekti situaciją. Nuolat išaiškėja tokie mokesčių slėpimo ir vengimo atvejai, su kuriais reikia Mm, kovoti, parlamentas turi likti budrus ir turim išlaikyti tą spaudimą tiek komisijai, tiek valstybėm narėm, kad neliktų tų įstatymų spragų ir kad mes parodytume Europos piliečiam, kad į mokesčių klausimus žiūrime rimtai, nes to iš mūsų tikisi mūsų piliečiai. Ačiū. Dar regis trumpą pastabą Ne, bet norėjai pasakyti ir tada baigsim. And, uh... Dėkui. Dar keletas trumpų komentarų. Mums pavyko daug kompromisų tarp šešėlinių pranešėjų sudaryti. Šiandien buvo aps, apžval, apžvelgti pagrindiniai klausimai. Aišku, reikia ir politinių kompromisų, galim visą atsakyti, kad e, reikia dar daugiau detalių, bet džiaugiuosi, kad tam politiniam kompromisui daugelis frakcijų pritarė. Ir tuo būdu turėsime pranešimą, už kurio stovi didelė ir tvirta e, parlamento dauguma. Ir piliečiai matys, kad parlamentas iš tiesų yra stiprus šiais klausimais. Bet daugelis kolegų minėjo, kad to, ką padarėme, neužtenka, nes atsiras naujų skandalų, naujo, naujos informacijos. Be to turime žiūrėti, kaip bus įgyvendintos mūsų rekomendacijos. Taigi, kai baigsis gruodžio 8 mūsų mandatas, mes turime vis tiek stebėti, sekti, kaip bus įgyvendintos rekomendacijos. Ir noriu pakartoti, kad mes nebaigėme savo darbo, o tik pradedame. E, tą darbą. Žiūrime, kokie bus mūsų rekomendacijų rezultatai. E, tai- Ačiū. Dabar dar norėčiau, baigdamas nagrinėti, baigiant mums nagrinėti penktą darbo atvarkės punktą, noriu pranešėjų, šešėlėms pranešėjams padėkoti ir visiems kolegoms, kurie įvairiai prisidėjo per pusantrus metų prie mūsų darbų. Iš tikrųjų, sekretoriato netgi paprašiau sudaryti ir dalyvių sąrašą, lankomumo sąrašą, nes e, iš tikrųjų entuzijazmas pradžioje buvo žymiai didesnis dalyvauti komiteto narbuose ir vėliau išblėso. Dar noriu padėkoti visiems už šios dienos darbą. Šeštas punktas, kiti darbo tvarkės klausimai. Patricija Suvedar. Pasis... Dėkui, pirmininkė. trumpai pakalbėsiu. Noriu tik grįžti prie to, ką jūs minėjote savo įžangoje. Jūs sakėte, kad kilo vertimo problemų. Pirmininkas sako, kad į vokiečių kalbą vyko vertimas. Taigi noriu dar kartą grįžti prie to, ką jūs sakėte savo įžangoje. Sakėte apie Slovenijos bankų problemą. Mūsų komitetas. E, noriu pasakyti, kad Slovenijos e, parlamentas įkūrė tyrimo komitetą, kuris posėdžiavo rugsėjį ir parengė pranešimą. Ir tame pranešime buvo kalbama apie tai, kas atsakingas už bankų, už pinigų plovimą. Slovenijos bankų sistemoje. Tai Jungtinės karalystės Irano kilmės pilietis, Iran, Irano kilmės pilietis dviejus metus pervedinėjo pinigus į sąskaitas Irane, Rusijoje ir kitose trečiosiose šalise. Ir iš tų šalių pinigai į jo sąskaitas ateidavo, į jo sąskaitas Slovenijos bankuose ir buvo atitinkamai siunčiami į daugelį sąskaitų daugelį kitų šalių. Tas Slovenijos bankas dėl klausimo. Tai čia bus Azerbaidžiano ir Slovenijos atvejai per trečią lapkričio savaitę. Kaip tik e, prašiau, kad būtų surinkti jie ir į protokolą tą reikėtų įtraukti. O sekretariatas štai pateikė man informaciją, kad tai būtų lapkričio 22 dienos rytinė posėdžio dalis. Dar žiūrėsime, kaip su vertimo užtikrinimu, ar tikrai pavyks e, tą planą gyvendinti, bet vis dėlto dėl Slovenijos ir Azerbaidžiano lakučio 22 dieną vyks posėdis. Šį rytą taip nusprendėme. Ta sakiau kiek anksčiau, tik tai datos nepaminėjau, tai būčiau dėkingas kolegoms, jeigu savo dokumentus ne tik pirmininkui ir sekretoriatui, bet taip pat ir koordinatoriams bei e, pranešėjams pateiktumėte gerai. Ačiū. Tada jūsų, į jūsų pageidavimą jau atsižvelgta bus, kad vyks viešas klausimas. Ačiū. Ir galime dabar pereiti prie kitų datų, darbų terminų įvairių. Kaip jau sakiau, iki antradienio galima dar teikti pasiūlymus. Tarp 15 ir 17.30 trečiadienį po piet balsuosime dėl pakeitimų ir kompromisinių siūlymų variantų. Tuo ir baigsime preliminariai darbus savo ties šio pranešimu. Tuomet frakcijos nagrinės tekstą, lapkričio 22 dar susitiksime, be abejo dar ir koordinatoriai dirbs. Ir Tuomet žiūrėsime, ar bus dar kokiu nors politinio pobūdžio rekomendacijų tolesnių, kaip ir buvo nutarta per koordinatorių posėdį, posėdį šį rytą. O galutinis svarstymas vyks gruodžio mėnesį plenarinėje sesijoje. Noriu padėkoti visiems ir sekretariatui, ypatingai ponui Korveriui, kuris renks balsavimo sąrašą, daug darbo jo laukia ir tai jis turi padaryti iki rytojus. Ačiū visiems nuoširdžiai už darbą. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja klausiusiems. Posėdis baigės, baigiamas.